Norėčiau šiandien pasveikinti vykdomai komisijos pirmininkės pavaduotoją Dombrovskį ir komisijos narius Gentilionį ir Šmit atvykusius aptarti ekonomikos dialogą dėl rudens um, paketo 2020 m. Europos semestro. Tuo pradedame 2020 m. Europos semestro ciklą su rekomendacijomis dėl eurozonos ekonominės politikos, dėl mm, metinės svaros augimo strategijos, dėl spėjimo mechanizmo ataskaitos ir bendros užimtumo ataskaitos ataskaitos. Šiandienos dialogas yra bendras šešių dokumentų paketo re atsiskaitimo sistemos elementas ir be to, ar tai leidžia aptarti bendrą augimo strategiją, užimtumo ataskaitą ir Amplo komitetas gali taip pat dalyvauti keičiantis nuomonėmis su komisija. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariams, kad jie galėtų pasisakyti, tarti pirminius žodžius šešioms minutėms kiekvienam komisijos nariui suteiksiu žodį. Panas Dambrovskis. Ačiū pirmininkė, gerbiami e, parlamento nariai, kolegos. Džiugu, kad galiu šiandien būti čia. Pirmą kartą keičiantis nuomonėmis dėl Europos semestro paketo šioje kadencijoje. Visuomet labai vertinau Europos parlamento dalyvavimą semestro procese, kadangi jūs pristatote įžvalgų iš, e, iš vietos, iš m, savo rinkėjų ir tai leidžia geriau spręsti, e, įsigilinti tos iššūkius, su kuriomis susidarė valstybės narės. Dabar kalbame apie platesnį ekonomikos kontekstą. Europos ekonomika yra aštuntuose augimo metuose, užimtumas yra rekordinėse aukštumose, investicijos auga, viešo sektoriaus finansai pagerėjo. Visgi dar yra svarbių skirtumų. Pavyzdžiui, nedarbas yra gan aukštas kai kuriuose valstybėse narėse ir mes susidurėme su kai kuria rizika Mm, dėl geopolitinės įtampos ir kai kurių perspektyvų, bet to mm, turi e, Galvojama, kad pasikeis kai kurie elementai per artimiausius dešimtmečius, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos, dėl e, pertvarkos, perinant prie netašios ekonomikos, technologinės pažangos, skaitmenimo, demografinių pasikeitimų ir aišku, tai transformuos mūsų ekonomiką ir visuomenę ir mes turime uh, įveikti tuos iššūkius konkurencingai, tvariai ir sąžiningai, teisingai. Metinė augimo strategija tokiu būdu nustato ekonominės ir užimtumo prioritetus ES, telkiant dėmesį į konkurenciją ambicingą tvarumą. Ir šis naujas pavadinimas atspindi tai, kad mes sutelkėme dėmesį į tvarų ir įtraukų ekonomikos modelį paremtą keturiais principais - stabilumu, produktivumu, sažiningumu ir susitikimui tvarumu tai turi būti paremtas modelis. Visų pirma, ekonomikos stabilumas tai yra būtina prielaida ekonomikos augimui ir transformacijai. Fiskalinė politika turi būti atsakinga ir tinkamai diferencijuota. Tokiu būdu viešo sektoriaus finansai turi mm, atitikti bendrai suderintas taisyklės. Valstybės su fiskalinė erdvė turėtų to pasinaudoti, o tos, kurios turi aukštą įsiskolinimą lygį, turi stengti sumažinti įsiskolinimą. Skolos sumažinimas leiks pastiprinti pasitikėjimą ir paskatins, ska, sumažins skolinimos išlaidas, paskatins valstybės būti atsparesnės sukrėtimas. Tai be to reikia reikia spręsti vidaus ir išorės disbalansą. Apie tai, Paula apie tai plačiau pakalbės vėliau. Taip pat metu mes turime dar ir toliau dirbti dėl ekonomikos ir monetarnės sąjungos, bankinės sąjungos, kapitalų rinkos sąjungos užbaigimas yra būtinas tam, kad Europa būtų stipri pasaulinėje arenoje. Antra, produktivumas. E, visuomenės senėjimo kontekste, turint omenyje, kad išteklių vis mažiau yra, augimas, aišku, priklausys labai nuo produktivumo ir inovacijos dėjimo. Investicijos į švietimą, į gebėjimų stiprinimą, struktūrinės reformas turi paskatinti skaitmenimą, technologijų pasinau, pasisavinimą ir e, tai leistų verslui pasinaudoti inovacijomis ir didinti produktivumą. Tuo tikslu mums reikia konkurencingų ir efektyvių rinkų. Tai reiškia, kad leistų tai skaitmenimą sklandžiai mm, e, joms funkcionuoti, jeigu būtų įgyventos reformos. Trečia, teisingumas, sužiningumas, socialinis teisingumas yra Europos socialinės rinkos ekonomikos esmė, ES esmė. Ir mm, Europos vadovų taryba yra pabrėžusi Europos socialinių teisų ramščių svarbą ir mes esame pasireižę įgyveninti. Taip pat mes siekime užtikrinti, kad darbo ir gyvenimo sąlygos mm, būtų e, pagerintos visiems, kad būtų galima užtikrinti perėjimą prie e, klimato atžvilgių neutralios skaitminės ekonomikos, kuri būtų sąžininga, teisinga visiems. Taip pat bus ir e, tvirtas socialinis Europos komunikatas parengtas dėl teisingos pertvarkos. Mūsų rudens pakete taip pat yra ir bendra užimtumo ataskaita. Metinė apžvalga yra pateikta dėl užimtumo socialinių pasikeitimų ES ir yra rezultatų lentelė ir mūsų analizė patvirtina tai, kad Europa yra daroma pažanga įgyvendinant šio ramščio tikslus ir Nikolas apie tai plačiau pakalbės. Ketvirtas principas yra tvarumas. Um, Europos užtikrinimas, kad Europa būtų e, pirmasis žemynas, kuris būtų neutralus klimato atžvilgių, yra, aišku, mūsų kartos iššūkis, kuris paliečia visus europiečius ir, me, aišku, e, klimatas sien, nepripažįsta sienų, paveikia mus visus ir per, transformavimas, įsperimas prie neutralumo klimato atžvilgių reikalaus didelių investicijų. 2030 metų klimato energetikos tikslai jau dabar pareikalaus 260 milijardų eurų papildomų investicijų kasmet. Taigi mes turime dėtis e, reikšmingas pastangas ES, Europos nacionalinių ir vietinių lygmenių. ES biudžeto vien tik tai nepakaks klimato uh, iššūkiams ir reikės, aišku, pastangų masiškai investavimo srityje. Valstybės narės ir privatus sektorius taip pat turės prisidėti. Dėl šių užmojų komisija pateikė Europos žalį kurso investicijų planą ir pasiūlė teisingos pertvarkos mechanizmas. Ir mes visi turime mąstyti žaliai ir tai labai svarbu, kad mes pasiūsime signalą viešo sektoriaus institucijoms, kompanijoms kompanijams, investuotojams. Kitai nėra, kitokio pasirinkimo nėra. Planas paremtas trimis ramšiais. Visų pirma, finansavimas bus mobilizuotas vienas um, trilijonas eurų tvaraus investavimo per ar, ar, e, kitą dešimtmetį. Antra, bus teisingos sąlygos sukurtos viešos, viešos sektoriaus institucijoms ir privatiems subjektams veikti tvariai. Tai aiškios taisyklės bus labai svari paskata ir galiausiai reikalingi bus geri projektai ir mm, reikės nacionalinių administracijų ir projektų rengėjų, kad jie turėtų patirties, galėtų parengti gerus projektus ir sklandžiai juos įgyvendinti. Pabaigą noriu pareišti, kad mes galvojame, kad iš tikrųjų tai atitinka Europos parlamento raginimus, kad, būtų, mm, kad būtumėm lemianti jėga siekianti kolektyviai pakeisti mąstymą dėl perimo prie ekonomikos, kuri būtų neutrali klimato atžvilgių CO2 atžvilgių. Ir tai matosi Europos semestre. Ir e, Paulo daugiau pagalbės apie tvarių e, vystimosi tikslų integravimą į semestrą. Antra, mes taip pat sutelsime dėmesį į makronominius socialinius veiksnius. Ir čia bus labai svarbu kalbėti apie aplinkosauginius ir su klimatu susijusius iššūkius integruotus į šalių ataskaitas. Ir trečia, mes taip pat apibriešime, kurios teritorijos bus labiausiai paliestos e, perėjimo prie neutralumo klimato atžvilgių dėl užimtumo, dėl socialinių nacionalinių iššūkių ir tokiu būdu mes parengsime dialogą su valstybėmis narėmis ir jų planus padėsime jiems renkti ir tuo pagrindu valstybės narės galės prisijungti prie teisingo pertvarkymo fondo. Aš labai dėkoju Jums visiems ir dabar mm, tikrai e, labai e, sieksime toliau bendradarbiauti su Jumis. Ačiū, ponė Dombrovskai, dabar žodis Paula Džentijonė. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai malonu e, būti šiandien čia ir susitikti su dviejų komitetų atstovais. Savo pasisakymę e, aptarsiu keletą temų. Visų pirma, tvarios plėtros tikslus, Europos semestrą, e, mūsų rekomendacijas Eurozonos valstybėms ir trečia, e, įspėjimo mechanizmo ataskaita. Kaip Valdis ką tik sakė, mes dirbame siekdami įtraukti jungtinių tautų tvarios plėtros tikslus į Europos semestro mechanizmą. Šį procesą pradėjome parengę metinę tvar, tvaraus augimo strategiją Tai yra rekomendacijose skirtose eurozonos valstybėms. Kitas etapas bus valstybėms skirtos rekomendacijos, jos bus paskalbtos vasario pabaigoje. Ir ta, e, pasirensime tą augimo strategiją, e, paskelbsime e, aplinkosaugos tvarumo, sinergijų ir socialinės ir ekonomijos politikos e, tikslų analizę. Šiuose šalims skirtose ataskaitose bus ir e, priedas, kuriame bus iš, aptartas e, kiekvienos valstybės narės e, sekti rezultatai, siekiant įgyvendinti tvarios plėtros tikslus. Valstybės e, narės turi parengti ataskaitas apie pasiektą pažangą, įgyvendinę nacionalinės reformų programas ir jos turi būti parengtos iki balandžio mėnesio. Ir tai mes įtrauksime į šalims skirtas rekomendacijas, kurios bus paskelbtos gegužės pabaigoje. Ir noriu taip pat labai aiškiai pasakyti, kad tai, ką aš ką tik pristačiau, tai tik pirmieji žingsniai e, e, procese, kurį galima būtų laikyti mm, bandomuoju tikslu, bandant ciklu, atsiprašau, bandant integruoti tvarios plėtros tikslus į Europos semestro procesą. Per vieną savaitę mes visko ne, nenuveiksime. Dabar pereinu prie rekomendacijų projektų biudžeto skirto eurozonos valstybėms. Svarbiausi dalykai - koordinavimas ir diferencijavimas, kalbant apie eurozoną. Turime nustoti eurozoną e, laikyti 19 e, skirtingų ekonominių erdvių rinkinių. Turime ją, ją traktuoti kaip vieną ekonominį subjektą. Ir šio subjekto einamosios sąskaitos perteklius šiuo metu yra didžiausias pasaulyje ir ekonomikos kontekste simetriškas valstybių išorės pozicijų perbalansavimas eurozonoje užtikrintų e, paklausos ir. Tai yra paklausos e, skatinimą. Tačiau valstybės e, valstybės rekomendacijose raginamos individualiai ir kolektyviai imtis joms iškylančių konkrečių iššūkių. Pavyzdžiui, valstybės narės turinčios einamosios sąskaitos deficitą turėtų skatinti konkurencingumą ir mažinti išorės įsiskolinimą tos, kur, kurių e, einamojo sąskaitoje yra didelis perteklius, turėtų skatinti atlyginimų augimą ir skatinti investicijas. Tai labai svarbu, e, atsižvelgiant į ilgalaikio sąstingio riziką ir struktūrinių reformų lėtėjimą. Toliau, valstybės narės, kurių viešojo sektoriaus įsiskolinimas yra didelis, turėtų siekti jį sumažinti, o valstybės narės turinčios fiskalinės erdvės turėtų e, skatinti e, aukštos kokybės investicijas. Toliau e, raginame eurozonos šalis e, E, remti sąžiningą ir įtraukų persitvarkymą, siekiant kurti ekologišką ir skaitmaninę ekonomiką. Ir tai daryti per investicijas į apčiuopiam, į, į nekilnojamą ir kilnojamą turtą viešajame ir privačiame sektoriuje. Tai visiškai atitiktų žaliojo kurso investicijų planą, kuris buvo paskelbtas šių metų pradžioje. E, tačiau e, reikia, e, kad e, teisingo persitvarkymo mechanizmą lydėtų žaliųjų investicijų planas, kaip sakė Valdis. Taip pat turime nepamiršti Noriu priminti, kad mes nepamirštame būtinybės kovoti su agresyviu mokesčių planavimu ir kovojame su žemiausio e, vardiklio, e, susiekim statyti žemiausią vardiklį įmonių apmokestinime. Galiausiai įspėjimo mechanizmo ataskaita, kuria prasideda makroekonomikos e, disbalanso procedūra. Ataskaitoje išvardintos šalis, kurioms, kuriuose yra mm, makroekonomikos disbalanso požymių, sukčiavimu ir jų atveju taikoma nuodugni apžvalga. Gera žinia yra tai, kad tik tos pačios 13 e, valstybių, kurioms buvo pritaikyta nuodugni apžvalga praėjusiais metais, vėl analizuojamos šiais metais. Ataskaitoje taip pat išdėstyti kiti komentarai dėl e, pastebėtų tendencijų, kur, kuriais norėtų pasidalinti su jumis. Makroekonomikos disbalanso E, pašalinimas, ypač kai tai susiję e, su dideliu įsiskolinimu, turėtų būti e, susijęjamas su pastangomis siekti didesnio BVP augimo. Tačiau reikia tolesnių pastangų viską koreguoti, nes ekonominės prognozijas yra mm, dabar negatyvesnės ir reikės didesnių pastangų ir didesnės paramos tolesnėms koregavimo priemonėms. Taip pat reikia pažymėti, kad yra tam tikra nauja rizika. Būsto kainos augo, taip pat darbo kaštai e, augo, ypač vidurio rytų Europos bei Baltijos valstybėse. Taip pat noriu priminti, kad ko, komisija e, e, žengs kitą žingsnį šiame makro, makroekonomikos e, makro, veiksnių subalansavimo procedūroje, tai e, išsamios išsami peržiūr, peržiūros ataskaitos, kurios pasirodys vasario pabaigoje, rengiant, skelbiant šalims skirtas rekomendacijas. E, ir, e, Visa informacija bus e, paskelbta iki vasaro 26-osios. Ačiū ir dabar ž, atiduodu žodį pirmininkai, laukiu galimybės keistis nuomonėmis. Aš dabar steiksiu žodį Nikolas Šmit. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė. Jeigu leisite, pradėsiu prancūziškai, po to persijungsiu į anglų kalbą. Pirmiausia, man labai malonu vėl grįžti į Europos parlamentą. Ekonomikos e, ir socialinis valdymas siekia sustiprinti socialinę rinkos ekonomiką, kuri turėtų tarnauti piliečiams, kaip e, yra pasakiusi komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen taip pat negalime mažinti socialinių teisų, todėl sausio 14 dieną prasidėjo diskusijos tam, kad bendromis pastangomis galėtume apibrėžti tai, kas yra socialinė Europa. Tai Europos socialinių teisų ramstė. Komisija pasiūlė e, pirmiausiai nustatyti minimalų darbo užmokestį visiems europiečiams, pradėjusi pirmąjį konsultacijų etapą su socialiniais partneriais tam, kad jis aiškintų, kokiu pozicijų jie laikosi. Tvaraus ekonomikos augimo metinė strategija turėtų skatinti ekonomiką, kurioje dėrėtų rinkos priemonės, ekonominis stabilumas, socialinė apsauga ir kova su klimato kaita. Dabar persijungsiu anglų kalbą. Europos socialinių teisų ramščio stiprinimas taip pat susijęs su mūsų ekonomikos atsparumo stiprinimu bei parama e, naujovėms ir e, konvergencijai. E, tai ypač svarbu tokiuose sritise kaip pinigų sąjunga, ekonominė ir socialinė konvergencija, suderinamumas turi žengti ranką rankom, todėl ir siūloma atskirose sritise susijusiuose su e, socialinių teisų ramščių stiprinti investicijas, tarkime, į švietimą, į e, darbuotojų e, profesinį rengimą, moterų aktyvesnį dalyvavimą darbo rinkoje būtina skatinti kvalifikuotų darbo vietų kūrimą bei spręsti darbo rinkos susiskaidimo problemą, stiprinti adekvačias socialinės apsaugos sistemas, socialinį dialogą ir e, kolektyvinės dėrybas. Šis pasiūlymais patvirtinama, kad Europa e, daro pažangą užtikrindama ir stiprinama socialinių teisų ramstį. Ir šiuo metu Europos Sąjunga dirba 241 milijonas žmonių, tai yra didžiausias skaičius per visą istoriją. Mažėja jau šeštus metus iš eilės ant skurdos lenkščio ir sudėtingomis sąlygomis gyvenčių žmonių skaičius, tačiau paimų neligybė dar yra pakankamai didelį, todėl reikia imtis veiksmų skirtingose sritise, įskaitant e, kvalifikacijos, e, tai yra <clears throat> mokesčių ir išmokų e, sistemų peržiūra, investicijas į švietimą socialinės paslaugas, įskaitant aprūpinimą būstų, taip pat būtina stiprinti lyčių lygybę. Lyčių lygybė ir toliau lieka iššūkis, ypač atlyginimų skirtumai mm, išlieka pakankamai ženklus nuo 18 metų. Mm, Pasirina tendencija, kad atlyginimai nedidėja taip sparčiai kaip e, gamybos apimtis ir darbo našumas. Daug žmonių dirba pagal laikinas darbo sutartis arba nepilną darbo dieną. Todėl komisija patvirtino atnaujintą įgūdžių darbo tvarkę, pagal kurią turėtų būti galima lengviau pristaikyti prie kintančios ekonominės situacijos ir vykdomų permainų darbo E, rinkoje. Nuolat e, <clears throat> dėgiant įvairias kvalifikacijos kelimo priemonės, platformų, darbuotojai, jų darbo sąlygos e, netitinka galiojančių teisės aktų, mes imsimės priemonių šios ir tiek, kad būtų garantuota socialinė apsauga visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų statuso socialinės apsaugos sistemos yra modernizuojamos, nepaisant to, kai kurios darbuotojų grupės susiduria su rimtais sunkumais, pavyzdžiui, savrankiškai dirbantis ir ne pagal standartinės sutartis dirbantis darbuotojai, tai reikia pritaikyti sveikatos apsaugos ir pensijų e, sistemą, tam reikalingos atitinkamos politinės diskusijos e, siekiant e, E, taip pat užtikrinti tvarumą tokiuose sritise kaip ilgalaikė slauga, nes daugelį valstybių narių piliečių e, yra vis dar priklausomi nuo neformalios slaugos. Komisija pradėjo plataus masto diskusijas dėl savo pasiūlymų gyvenimo su es institucijomis, valstybėmis narėmis, vietos savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais ir plėtinės visuomenės organizacijomis. Socialinių teisų ramščio įgyvendinimas yra. E, bendrų pastangų ar bus bendrų pastangų rezultatas, dėl kiekviena institucija, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi nešti čia savo indėlį ir tikimės jų paramos. Ačiū, pradėsime pirmąjį klausimų atsakymų ratą. Kaip įprasta, pirmiausiai leisime užduoti klausimus ekonomikos ir žimtumo komiteto pranešėjams dėl atitinkamų Europos semestro pranešimų. Kiekvienam e, iš jų suteiksime po tris minutės ir po to komisijos atstovai galės kiekvienas po dvi minutės atsakyti užduos klausimus. Pirmoji savo klausimą užduos ekonomikos komiteto pranešėja Auror Laliuk. Labadiena, kalbėsiu prancūziškai, mm, pirmininkė. Gerbėjim komisijos nariai, kolegos, komisija kalba apie Europos semestro peržiūrą ir keičiasi mm, ataskaitos pavadinimas. Dabar tai yra metinė tvaraus saugimo ataskaita ir mm, bus pradėtos greitai dėrybos dėl pranešimo ir mes stengiamės tą požiūrę pasikeitimą atspindėti rodikliuose, tame tarpe integruojant ir tvaraus vystimosi tikslus. Visgi mes visi žinome, kad e, vien viešojo sektoriaus e, ištekliai, finansai yra svarbiausias klausimas tame kare, nes e, aišku, neįmanoma pakeisti viešojo sektoriaus finansavimo e, privačių, bet visgi jau ilgą laikotarpį, ar tai būtų Prancūzija, Vokietija, Lenkija ar kitur, labai trūks investicijų infrastruktūrą ir taip toliau. Ir mes visi susidurėme su ta pačia problema, kad trūksta investicijų investicijų Europos semestras nuolat e, apgailestauja dėl to ir todėl mano klausimas būtų gan paprastas. Uh, krizės, finansinės krizės metu sugebėjome Europos žemynė įveikti tabų, tai yra monetarnės politikos panaudojimas. Tai ar ekologinė krizė sugebės mums ir mūsų irgi paversti tok, tokiais pačiais pragmatikais ir įveikti kitą tabų, tai yra viešo sektoriaus finansus. Ir m, mm, aš kalbėčiau ir apie Golden Rule, tai yra, kad jeigu aplinkosauginės investicijos korekcijos yra daromos, kad jos nebūtų įtrauktos į bendrą finansų skaičiavimą. Ir toliau kitas dėl šešių dokumentų paketo, tai yra augimo stabilumo paketo pakto mm, e, įvertinimą e, taryba nes neseniai patvirtino, kad trūksta, kad ekonominė e, politika negali būti efektyvi, jeigu nebus peržiūrėtas tas paktas. Ir mes siekiame, kad mūsų žemynas būtų mm, CO, nulinio, CO, nulinio CO2 emisijų žemynas ir tai yra džiugu, bet mes tikrai ne, ne, to nepasieksime, jeigu biudžetinių problemų neįveiksime. Tai aš labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tais klausimais. E. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį Poniai Klarai Dobriv iš Empl komiteto. E. Ačiū pirmininkė, kaip jūs sakėte, ponė Dombrovski, es e, dabar pergyvena ekonomikos augimo laikotarpį, turime džiugius skaičius, BVP, investicijos, žimtumo lygis, kiti makroekonominiai rodikliai kartais net rekordinių aukštumų yra pasiekę, bet Tai yra tik tai viena medalio pusė. Turime ir kitą pusę, kuri netrodo taip gražiai. Nežiūrint vidutinio augimo, neligybė mūsų visuomenė išaugo per pastarosius keliarius metus. Skurdas, ypač vaikų skurdas, kuris įti neramina, vis auga ir yra labai aukštas. Uh, situacija negerėja, nežiūrint gražių ekonominių rodiklių, nežiūrint metinio augimo rodiklių, nesugebėme socialinių aspektų įveikti. Mm, ir antras dalykas. Mes labai daug kalbame apie klimato kaitos iššūkius ir jau žengta kai kurių žingsnių, aš tikiuosi, kad jų pakaks, bet uh, mes nu, sugebėsime užduoties e, įgyveninti, jeigu e, šimtų milijonų piliečių nepatrauksime į mūsų pusę. Tai ta, tai vadinama, ta, e, ta, teisinga pertvarka ir žalesis kursas, tai nėra kažkas papildomo, kas, e, ką įgyvendinus gražiai viskas atrodytų, be sąžiningos, tai teisingos pertvarkos, be ir socialinių aspektų mes suge, nesugebėsime um, įgyvendinti tų pažadų, kuriuos davėme pagal žalį kursą. Tikrai negalime um, dar vienoje srityje stebėti nesėkmės. Panas Dombrovskis savo įžango žodį vėlgi kalbėjote apie teisingumą ir tvarumą. Čia Europos parlamente mes suprantame, kad tvarumas tai yra ekonominis tvarumas, socialinis tvarumas ir ekologinis tvarumas. Tai yra trys viename, bet viename. Tai negali būti vienas nuo kito atskirti dalykai. Jūs kalbate apie mm, sažiningumą, teisingumą kaip kažką, tai tokio, ką papildomai turime suteikti greta tvarios ekonomikos ar klimato kaitos politikos. Ne, tai nėra kažkoks papildomas elementas, tai turi būti visako esmė. Taigi noriu paklausti, kaip komisija ketina užtikrinti, kad, kaip jūs sakote, tas sažiningumas būtų integruotas į tą naują modelį ir sulauktų to tokio pat dėmesio, būtent tokio pat vienodo dėmesio ir adekvačių investicijų. Ir akcentuočiau žodį adekvačių. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Dombrovskijui. Uh, you, uh, this, uh, so uh... Ačiū už Jūsų klausimus. Pradėkime nuo pirmo klausimo dėl Europos semestro. Iš ties, jei palyginti lygintumėt su ankstesnė komisija, pamatytumėt, kad pakeitėm naratyvą dėl Europos semestro gan iš esmės. Todėl pakeitėme ir dokumento pavadinimą iš metinės augimas e, apžvalgos į metinę augimo strategiją, kad naratyvas pasikeistų, kad iš tikrųjų reikia sutelkti dėmesį į ekonominius, socialinius, e, aplinkosauginius, klimato pokyčio aspektus ir visą tai žiūrėti integruotai, holistiškai, žiūrėti kaip į vieną visumą. Tai yra mūsų naujo Europos semestro požiūrio esmė. Toliau kitas klausimas buvo dėl šešių dokumentų paketo ir dviejų dokumentų paketo peržiūrą. Iš ties dabar rengiame šešių ir dviejų dokumentų paketų peržiūras, įvertinant mūsų esamą situaciją su fiskalinėmis taisyklėmis ir lygiai rečiai mes ketiname pradėti viešasias konsultacijas, mes labai atvirai viską žiūrime, neužbėgam už akių galimam rezultatui, mes norime įvertinti, kur turėtumėm keliauti su fiskalinėmis taisyklėmis ir po tų viešųjų konsultacijų mes jau grįšime su kažkokiu tai pasiūlymu dėl tolesnių žingsnių šiame kontekste. Dėl, kalbant apie esmę, galbūt kol kas dar būtų per anksti daryti išvadas, bet aš manau, kad Europos fiskalinės valdybos indėlis dėl taisyklių supaprasnimo, dėl išlaidų rodiklių naudojimo ir to, ką jie vadina limited golden rule, uh, taikymas, tai manyčiau, tie elementai būtų tikrai mm, toles, pagrindas tolesniems diskusijoms. Dabar dėl investicijų tvarumo aš norėčiau akcentuoti Europos žaliojo kurso investicijų planą. Uh, tik parengta, kuris bus labai svarbus indėlis, bent vienas trilijonas eurų, kad būtų mobilizuotas per artimiausią dešimtmetį dabar e, aplinkosauginiai ir socialiniai aspektai ir jų ryšys. Kaip aš jau sakiau, tai jau atsispindi mūsų naujam naratyvė dėl metinės tvarios augimo strategijos, mes žvelgėme į tuos elementus integruotai ir komisija tą vėl ir vėl pabrėžė, kad mums reikia žaliosios transformacijos, pertvarkos, skaitmenin, žaliosios skaitmeninės transformacijos, atsivertinant, kad visuomenė senėja ir visą tai padaryti socialiniai priimtinų būdų, kad mes išsaugotumėm socialinės rinkos ekonomikos modelį, Ir tik ką paskelbėme komitetą dėl tvarios socialinės Europos e, teisingai pertvarkai, kad iš tikrųjų tai akcentuoja komisijos požiūrį tais klausimais. Ačiū, ponė Žentilonė. E, atsakydamas į ponios Leliuk klausimą, norėčiau panaudoti žodžius E, kuriuos e, pasakė ponė van der Leyen, komisijos pirmininkė, pasakiusi, kad žaliojo kurso susitarimas yra mūsų naujoji augimo strategija. Manau, kad e, šie žodžiai siunčia žinę. Reikia dirbti tuo tikslu ir kaip Valdis ką tik sakė, pradėsime šešių pasiūlymų rinkinio ir dviejų pasiūlymų rinkinio peržiūras. Ir kalbant apie tai, nėra e, magiškų greitų sprendimų, e, reiks mėnesių diskusijų. Mūsų tikslas yra akivaizdus, kad e, viešojo ir privataus sektoriaus investicijos e, būtų kad būtų lengviau jas gyvendinti. Ta klausimą rengiame spręsti. O atsakydama į ponios Dobrev, atsakydamas į ponios Dobrev klausimą, noriu pasakyti, kad pritariu minčiai, kad kai kalbame apie tvarumą, e, turime omeny bendrą tvarumo sampratą, aplinkos sauginį tvarumą ir socialinį tvarumą. Pastaraisiais metais augimo rodikliai buvo geri, tačiau e, jie, tas augimas net nešė pageidaujamų pasiekmių rezultatų socialiniam tvarumui. Ir tuos rezultatus taip pat norime įtraukti į Europos semestrą. E, socialinius aspektus, aplinkosauginius aspektus, e, nesu, neatskirti nesumenkindami, neatskiesdami makroekonominio aspekto šių rodiklių. Ačiū, ponė Šmit. Ačiū. Noriu pridurti prie komisijos nario Džentilonio pastabų kai ką. Mums yra akivaizdu, kad socialinis matmuo yra lygiai toks pat svarbus šiame persitvarkime kuris vyksta keliose sritise. Yra žales, vyksta žalesis persitvarkymas bei skaitmeninis persitvarkymas. Paskelbėme komunikatą pavadinimu stipresnė socialiai orientuota Europa e, teisingo ekonominio persitvarkymo labui. Taigi nepamirštame, kad turime socialinį ramstį ir tai apima kelius dalykus. Vis pirma, kad investuojame į žmonės. Ir kai kalbame apie investicijas, turime omeny ir investicijas į žmonės. Įgūdžiai bus svarbiausias dalykas. Uh, kad pasiektume teisingo persitvarkymo visų labų ir kad niekas nebūtų paliktas nuo šalyje. Kokybiškų darbo vietų kūrimas, e, žmonių par, parengimas, pa, iš, panaudoti tas darbo, kokybiškas darbo vietas, įtrauki darbo rinką, vėlgi, įgūdžiai labai svarbus. Toliau, atlyginimai. Kalbame apie atlyginimus Europoje, apie minimalaus atlyginimo sistemą, apie tai, kad reikia skatinti, didinti kolektyvinių sutarčių skaičių. E, Kova su skurdu, jūs apie tai kalbėjote, kova su vaikų skurdu yra vienas svarbiausių dalykų ir dabar rengiame vaiko garantijų pasiūlymą. Ačiū. Toliau antrasis kalbėtojų raundas, keturi kalbėtojai, kiekviena skirta po pusantros minutės. Pradėsime nuo MPL komiteto. Ponas Denis Ratkė iš APP. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Gerbiama ponė pirmininkė, mėly komisijos nariai, mėly kolegos, pirmiausiai labai ačiū komisijos nariams už tai, kad atvyko šiandien su mumis pasikeisti mintimis valdžiui. Noriu padėkoti už tai, kad savo pasisakymę aiškiai pabrėžė jog socialinis teisingumas komisijoje tikrai yra labai svarbis rytis. Pratesdama šią mintį noriu užduoti konkretų klausimą susijusi su teisinkos pertvarkos fondu. Daug kalbama apie tai, e, kaip e, tas fondas konkrečiai turėtų pradėti veikti. Taigi aš dabar noriu pasinaudoti progą ir pabrėžti, kad šis fondas yra labai svarbus ir taip pat naudodamasis progą noriu pabrėžti, kad tie vadinamieji mainai e, socialinio fondo sąskaita man nėra e, priimtini, nes e, mūsų ekonomikos pertvarka siekiant ją padaryti labiau ekologišką negali būti vykdoma valstybių narių sąskaita. Taigi prašyčiau pakomentuoti šį aspektą, na ir ponai Šmitui dar noriu užduoti klausimą susijusiu su minimaliu darbo užmokesčiu. Kalbėjote apie tai, kad procesas jau prasidėjo ir aš noriu čia vietoje tik pasakyti, kad nepriklausomai nuo proceso pabaigos Man e, labai svarbu žengti žingsnį prieki ES kolektyvinių darbo sutarčių. Srityje mes kalbame apie ekonomikos augimą, todėl labai e, svarbu, kad tas ekonomikos uh, augimas atsispindėtų ir darbuotojų kišenėse. Pavyzdžiui, Vokietijoje chemijos e, pramonėje 30 procentų darbo užmokestis išaugo, tačiau kitose ekonomikos srityse atlyginimai netgi sumažėjo. Taigi čia vėl didėja socialinė atskirtis ir e, reikėtų išgirsti jūsų nuomonę taip pat šio klausimo. Markus Ferber dabar ekonomikos komiteto narys, Europos liaudės partijos frakcijos atstovas. Ačiū, aš taip pat pamėginsiu vokiškai kalbėti ir daugiausiai dėmesio skirsiu su Europiniu semestru susijusiams procesams. Europos komisija nuolat kalba apie tai, kad semestras turėtų suplonėti ir e, taip pat siekima trijų tikslų - investicijų skatinimo, struktūrinių reformų ir e, atsakingos biudžeto politikos 20 metų tvaraus vystimosi apibrėžime matome, kad tas trikampis jau išvirto į keturkampį ir jame atsirado dar aplinkos sauginis ligmuo, e, e, e, darbo našumo, sažiningumo ligmuo. Taigi klausimas dabar, kaip visas keturkampis turėtų būti integruotas į Europinį semestrą, kaip jūs įsivaizduojate, ta integracija, kaip ji dera su neseniai pristatytais e, e, to e, sufokusuoto Europinio semestro tikslais ir kaip jūs ketinate gyvendyti tvaros vystimosi tikslų aš, aštuntąjį tikslą ir kaip integruosite į savo pasiūlymus. Ačiū. Marie Pierre Vedren, užimtumo komiteto narė iš Renew frakcijos. Ačiū, noriu padėkoti komisijos nariams už tai, kad šiandien atvykote atsakyti į mūsų klausimus. Jūsų buvimas čia turėtų mums priminti, kad e, ekonominis ir socialinis valdymas ir socialinė atsakomybė yra glaužiai susiję tarpusavėje, todėl būtina į žalį kursą integruoti daugiau tvaraus vystimosi tikslų, taip pat ir įtraukti socialinių teisų ramstį į Europinį semestrą. Ši <clears throat> deklaracija neturėtų likti tik tuščiais žodžiais. Komisija pradėjo gyveninti įvairias iniciatyvas susijusias, tarkime, su minimaliu darbo užmokesčių arba e, skaitmeninių įgūdžių e, strategijos įgyvendinimu. Taigi, Europinėme, e, Europ, Europ, Pinime, e, semestre turėtų būti taip pat e, atspindimos socialinės teisės. Noriu užduoti du klausimus savo strategijoje, tik užsiminate apie darbuotojų judėjimą bendroje rinkoje. Tuo tarpu per pastarąją kadenciją buvo pradėtos įgyveninti įvairios iniciatyvos, direktyvų peržiūros šioje srityje, kokių priemonių imsitis, kad užtikrintumėte darbuotojų judumą ES, kad jis būtų sąžiningas, tvarus ir lojalus. Antras klausimas susijęs su socialiniu fondu, teisingos pertvarkos fondu, pristaikymu prie globalizacijos padarinių fondo, kuriuose bendras tikslas skatinti ekologinės ir skaitmeninės <clears throat> permainas, taigi kaip ketinate atsižvelgiant į skirtingą situaciją valstybėse narėse, e, kaip sudarinsite šių fondų lėšų panaudojimą. Ponas Iroglų, ekonomikos komiteto narys, Renių frakcija, pana pirmininkė, gerbimi komisijos nariai, ačiū už galimybę šiandien jums užduoti klausimus. Norėčiau pradėti nuo Vokietijos finansų ministro citatos, kur yra paskelbta jo tinklapyje apie Europinį semestrą. Europos semestro kontekste komisija metų pradžioje skelbė ekonomikos saugimo prognozes siekiant atremti ekonominius ir su žimtumu politiką susijusius e, iššūkius, yra pateikiamas atinkamos rekomendacijos e, ES lygmenių, nepaisant to, kad Vokietijos finansų ministras nepriklauso. Mano politiniai partijai aš visiškai pritariu šiuo atveju jo pozicijai ir aš manau, kad e, šiuo atveju pasikeitė komisijos ataskaitos kryptis, ataskaita dabar yra apie tvarumą, labai svarbu vykdyti, tai yra priimti sprendimus dėl reformų, tačiau svarbu, kad tos reformos būtų įgyvenintos valstybėse narėse arba sprendimus būtų atsižvelgiama. Man <clears throat> neramu dėl to, kad valstybėse narėse nėra vykdomas svarbios reformos, taigi noriu paklausti, ar komisija pakeitė dabar savo kryptį, ar dabar komisijos mažiau svarbios reformos, o svarbu tik tai užtikrinti tvarų vystimasi. Ačiū už atsakymą. Labai ačiū. Dabar atėjo komisijos nariams atsakyti. Ponai Dombrovskis žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Klausimas dėl e, Teisingos pertvarkos fondo ir sąsajų su Europos socialiniu fondu plus tai, kas siūlo komisija yra susijęs su Teisingos pertvarkos fondu, kuris papildytų mūsų pasiūlymus dėl daugiametės naisės programos, tai yra 1,8 e, milijardo. Tai yra 1,8 procentų nuo bendrų nacionalinių pajamų ir mes norime pradėti diskusijų, kieno sąskaita tai bus daroma, Europos socialinio fondo plus, žemės ūkio ir kitus ryčių. Akivaizdu, kad šiam iššūkiui atremti reikia papildomą finansavimą. Čia Europos parlamento užmai yra dar platesni. Europos parlamentas nori 1,3 procentų nuo bendrų nacionalinių pajamų, tuo tarpu taryba mano, kad 1,11 procentų yra per daug. Aš nemanau, kad ši diskusija, kuri mūsų laukia, bus lengva. Tačiau komisija pateiks pasiūlymą, kuris bus didesnis nei mūsų dabartinis pasiūlymas. Klausimas dėl Europinio semestro nustatų suderinimo su rekomendacijomis atskiroms šalims. Aš Nemanau, kad e, tendencija bus tokia, kad mes mažinsime valstybėms e, teikiamų rekomendacijų apimtis. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Žinoma, reikės užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp makroekonominių, socialinių tikslų ir e, tvaraus e, vystimosi tikslų integravimo. Mes ketiname parengti priedus rekomendacijoms. E, kuriuose bus pateikiamas įvertinimas apie tai, kaip valstybės narės reaguoja į jas. Taip pat e, tvaraus vystimosi tikslai, dėl jų integravimo aš nelabai supratau klausimą esmės, nes e, manau, kad e, šie pasiūlymai yra glaudžiai susiję su bendrais Europos semestro tikslai siekiant didinti užimtumą, ekonomikos saugimą socialinės paslaugas, socialinius reikalus galbūt paliksiu komisijos nariu Šmitui dėl metinės tvaraus e, augimo strategijos ir struktūrinių reformų. Taip susitelkimas į struktūrinės reformas ir toliau išlieka. Savo dokumentuose mes aptarėme tokius prioritetus kaip konkurencingumas ir struktūrinės reformos yra labai svarbi dalis, siekiant užtikrinti ekonomikos konkurencingumą. Ačiū. Tilonį. Komisijos narys Gentilionai. Uh, yes, uh, I, I, I what, uh, Nekartosiu, ką Valdis pasakė dėl teisingos pertvarkos fondo. Mūsų pasiūlymas yra, kad šis fondas būtų priedo prie atitinkamų skyrių dėl semestro. Aš manau, kad tikslas e, supaprastinti jį, aš jam visiškai pritariu, nereiškia būtinai, kad reikės vengti to, kad, sakykime, gali būti keli tikslai. Turime ir socialinį ramstį, ir rezultatų lentelę Europos semestre. Gal šiandienos pasisakymuose daug dėmesio skyrėme tvarumui, aplinkosaugai, tvaros vystimosi tikslams, nes tai yra, aišku, ir tas naujasis naratyvas ir mm, naujoji tema apibrėžianti mūsų komisijos darbo esmę. Mm, Bet tai nereiškia, kad mes pamiršime struktūrinės reformas ar makroekonominės problemas ar disbalansą. Mes sugebėsime supaprastinti mechanizmą dėl makroekonominio disbalanso. Tai e, jau diskutuojama ir komisijoje, ir su valstybėmis narėmis, ir yra Europos fiskalinės valdybos ataskaita buvo paminėta. Supaprastinimo tema yra nėra tik tokia, kad nereikia papildomų klausimų. Tai yra tiesiog makroekonominio disbalanso mechanizmo supaprastinimo tikslai. Daug kas iš Mm, dalyvaujančių šalių sako, kad mm, pernelik sudėtingas tas mechanizmas, pernelik mm, sunku jį panaudoti objektyviai. Tai aš suprantu, kad kyla nerimas dėl tam tikro tokio praskėdimo, sakykime, dėl to, ką panas Ferberis pasakė, tas jau yra socialinėme ramstėje, jau aštuntas numeris, taip. Bet uh, Kiti tvaraus vystimosi tikslai, sakykime, susijęs su įstatymo viršienybės principų teisingumu, aišku, jie nepatenka į semestrą, bet juos reikia integruoti į bendrąją strategiją Europos komisijos. Tad tikslas supaprastinti man yra visiškai aiškus. Manau, mes galime tai padaryti Turėdami omenyje ir savo naują įsipareigojimą dėl, dėl socialinės ir aplinkosauginės dimensijos e, išlaikymo kartu kaip tvaros vystimosi e, tikslo. Ačiū, panašime. Ačiū, visų pirma atsakysiu vokiškai. The, uh, Just Transition Fund und ESF. Vykščiai mainai tarp uh Teisingos pertvarkos fondo ir ESF mums reikia abiejų ir daugelį sričių galima pasinaudoti abiejų fondų lėšomis, siekiant pagerinti socialinių sistemų veikimą. Aš tikiuosi, kad Šiomis priemonėmis naudodamėsi mes sugebėsime pakelti atlyginimus kai kuriuose e, valstybėse narėse. Tinkama priemonė, žinoma, e, sutinku čia su jumis yra kolektyvinės darbo sutartis, e, tačiau ne visose valstybėse narėse atitinkamos sistemos egzistuoja. Turime pasirūpinti tuo, kad daugumoje arba visose šalise tokios sistemos atsirastų, nes uh, Mm, yra tokių valstybių narių, kuriuose kolektyvinės darbo sutartys yra įprastas dalykas, o kitose tai yra išimtis e, dėl aštuntojo punkto, kuris susijęs su e, deramomis darbo sąlygomis, ekonomikos augimu ir darbuotojų mobilumu. Mes kalbam apie tai, kad norime kurti kokybiškas darbo vietas. O tai reiškia, kad e, Europai šios aukštos kokybės darbo vietos reikalingos tam, kad paskatintų savo ekonomikos augimą, gyvendintų atitinkama strategija. Čia aš pritariu komisijos nariu Džentilonį, niekam nekyla sunkumų dėl šio tikslo, kuris įtrauktas į socialinių teisų ramsti, e, kuriame taip pat kalbama apie tinkamas darbo vietas, kokybiškas ekonomikos augimą, tvarų ekonomikos augimą. Neižvelgiu jokios prieš priešos tarp struktūrinių reformų vykdymo ir ekonomikos tvarumo užtikrinimo, nes tvarumas tam tikrą prasme yra taip pat didelio masto struktūrinė reforma. Jeigu šios e, reformos nevykdysime, tai labai greitai pasieksime ekonomikos augimo lubas ir klimato kaita čia yra geriausias pavyzdys. Dėl darbuotojų judumo, aišku, mes norime tai paskatinti, bet labai svarbu, kad darbuotojų judumas dėrėtų su socialinėmis taisyklėmis. Uh, su mm, socialiniu teisiu ramšiui. E, socialinis dempingas su socialiniu dempingu turi būti kovojama visomis priemonėmis. Ir e, prieš dviejus metus buvo patvirtinta direktyva dėl komandiruotų darbuotojų kuri įsigalios šiais metais ir komisija stebės, kad ši direktyva būtų ne tik perkelta į nacionalinę teisę, bet ir būtų įgyvendinta. Aišku, viena iš priemonių, kurią mes turime, tai yra Europos darbo agentūra. Dabar dėl mm, pris e, taikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Uh, Jau dabar yra atitinkamos nuostatos dėl šio fondo ir yra pateiktas pasiūlymas e, dėl šio fondo panaudojimo stiprinimo. Ačiū, o dabar perduosiu uh, žodį poniai Langensypen, kuri yra MPL komiteto pirmininkė ir ji vadovaus likusiai diskusijų daliai. Tinagli. <laughs> Ačiū, ponė Tidaklį. Uh, Prasideda trečiasis raundas. Ta pati procedūra. Noriu padėkoti ponui Šmit už komentarus e, apie socialinę sritį. Ir dabar žodis Filip Lamberui. Ir paskui Kim Van Šparantak, po to Franceskai Donato ir Elenai Lisi po pusantros minutės kiekvienam nariui užduoti klausimą ir po to žodis komisijos nariams atsakyti. Prašau, Filip Lomber, žodis jums. Labas vakaras, gerbiami komisijos nariai. Nepaslaptis, kad mes tikrai džiaugiamės e, naujos komisijos naujai pasirinktą orientaciją ir tai, kad žaliojo kurso susitarimą, kaip paskelbėte, e, laikysite svarbiausių ramsčių per penkerių metų kadenciją sveikinimai, norime paremti šį sprendimą, bet mums iškyla dviguba problema. Viena vertus mes žinome, kad pinigai e, taip lengvai neatsiras finansuoti reikalingas investicijas. Kita vertus, taip pat žinome, kad nors e, biudžetui iškeliami tikslai yra įtvirtinti sutartise, kiti tikslai nėra įtvirtinti, tai todėl yra nevienodo teisinio stiprumo tie tikslai. Norėčiau pakalbėti apie makroekonominio subalansavimo procedūrą. Galbūt tai yra e, svertas ir priemonė, kuri galėtų padėti perorientuoti politiką pereinamojų laikotarpių. Jei atsižvelgsime į makroekonomikos subalansavimo procedūrą, juk mes siekiame išspręsti spręsti valstybių narių makroekonominės e, silpnasias vietas. Ir kalbant apie tai, jau matėme, kad e, jeigu remiamasi vien eksportu ir atsiranda einamosios sąskaitos perteklius, tai tai taip pat gali tapti pažydžiama vieta. Ir kalbėdamas apie tai, aš tikrai sveikinčiau procedūrą, kuri užtikrintų, kad būtų labiau einama ta kryptimi, kuomet skiriama daugiau dėmesio to e, pernelik didelio pertekliaus problemos išsprendimui. Tačiau yra kitų aspektų, kurių, kuriuos norėtume paminėti. Pernelik didelis, dėli, nelig, nelygybės situacija taip pat, yra, taip pat sekina ekonomiką. E, Tai pernelik didelis netoligumas taip pat yra makroekonominio disba, dis, disbalanso požymis. Ir norėčiau paraginti jūs e, į tai atsižvelgti ir tai apsvarstyti, jeigu jūs svarsote galimybę peržiūrėti tą visą procesą. Yeah, thank you and, uh, thank you for your... Ačiū. E, sako ponia Kim Van Šparantak, ačiū už tai, kad kalbėjote apie augančias būsto kainas Europoje. Iš tikrųjų, Europoje daug, daugeliu sunku išgalėti įsigyti būstą. Metinėje apžvalgoje komisija konstatuoja, kad būsto kainų augimas daugelį valstybių turi būti atidžiai stebimas. Tačiau atrodo, kad komisijai labiausiai e, būstas rūpi kaip nekilnojamo turto veiksnys ir kaip jis prisėda prie makroekonominio stabilumo, o ne kaip kad, kad, o ne tai, kad yra socialinė teisė e, prieinamas būstas. Pone Domprovski, ar manote, kad reikia bendro atsako sprendžiant e, būsto prieinamumą, taip pat e, tinkamo kokybiško būsto prieinamumą ir ar komisija rengiasi ne tik stebėti tas tendencijas, bet ir e, kažką daryti ir prisidėti prie prieinamo, e, daug didesnio kiekio prieinamo būsto pasiūlos. Ar komisija rengėsi traukti e, būsto prieinamumą kaip kriterijų į pasiekimų lentelę? Pavyzdžiui, e, tarkim, e, toje visuomenės grupėje, kurie grėsė skurdas, būsto prieinamumas. Toliau, kita problema. E, trumpalaikė nuoma per tokias platformas kaip Airbnb prisideda prie e, būsto krizės. Deja, e, reglamentuoti šią situaciją yra sudėtinga, kaip neseniai patvirtino Teisingumo teismo nutartis. Ar rengėte svarstyti šį klausimą su kolegė komisijos narė Vestager, kad skaitmeninių paslaugų teisės aktas būtų įtrauktas į e, tą prievolių rinkinį, kuri būtina atsižvelgti, siūlant būstą nuomoje. Ačiū. Sako kita kalbėtoja, kalbėsiu itališkai. Turiu klausimą konkrečiai komisijos nariui Gentiloni ir vicepirmininkui Dombrovskijui. Noriu grįžti prie jau užduoto klausimo apie tai, e, apie stabilumo ir augimo paktą. E, dabar akivaizdžiai egzistuoja būtinybė e, skatinti investicijas į augimą ir tvarumą. Žinau, kad nėra iškių, iškios linijos šiuo klausimu, bet noriu paklausti, ar, ar siekiama derinti kai kurias sritis. Ypač, man atrodo, kad reikia intervencijos dėl deficito augimo suvaržymo ir struktūrin ir struktūros skolos struktūros e, socialinės apsaugos reikia nepamiršti. Taip pat reikia e, kištis į. E, imtis priemonių dėl valstybių įsiskolinimo. Pavyzdžiui, prievolė valstybėms neviršyti valstybės įsiskolinę 60 procentų BVP yra labai suvaržanti. Niekur daugiau pasaulyje nėra tokių reikalavimų ir tai tikrai labai riboja kai kurių valstybių galimybės, nors jos jau turi daugiau fiskalinės erdvės dėl prekybos balanso ir e, bandymų perbalansuoti e, einamosios sąskaitos perteklių. Jeigu tai neigiamai atsiliepia e, šalims, kurios išgyvena deficitą, tai reiškia, kad reikės labai sumažinti vidaus pasiūlą. Pasiūlą šalyje tai reiškia, kad iškyla anticiklinės rizikos grėsmė. E, fiskalinį stabilumą pasieksime tik tuo atveju, jei pakeisime fiskalinio stabilumo parametrus. Ir beje, pagal žaliojo kurso susitarimą, tam, kad galėtume panaudoti kad atsirastų trilijono eurų potencialas, tai yra įmanoma tik tai tuo atveju, jei bus e, reikalinga socialinė infrastruktūra, kalbėtoje nutraukiama. Dabar idėja frakcijos vardu kalbėtoje. Ačiū komisijos nariams už tai, kad įėjo į mūsų posėdį ir už jų norą palaikyti atvirą dialogą. Žinoma, kai kurie aspektai, kur mūsų nuomonės išsiskiria, arba yra sričių, apie kurias reikėtų daugiau paaiškinimų. Metinė augimo strategija kalba apie struktūrinės reformas. ir siekiama kiekvienos valstybės biudžeto subalansavimo. Tačiau pamirštama neligybė. Kad užtikrintume didesnę lygybę, reikia kova su atskirtimi. Tai žodžiai, kurie minimi. Tačiau tie, kurie labiausiai sudarė su tokia rizika, yra žmonės su negale. Ir tos atskirties lygis labai varijuoja, kaip ir, kaip ir užimtumo lygis. Vidutiniškai jis yra maždaug apie 50 procentų. Vienas iš e, dviejų asmenų su negale neturi darbo ar neturi galimybės išnaudoti savo gebėjimų ar pasiūlyti savo gebėjimų visuomeniai. Anot statistinių duomenų, vienas iš septynių tokių žmonių susiduria su depresijos rizika. Komisijos narys Šmit, ką jūs rengiatės daryti šioje srityje? Kaip rengiatės gerinti žmonių su negale padėti? ir kiek darbuotojų institucija dirbančių yra žmonės su negale. Kaip ketinate atsižvelgti į tų organizacijų raginimus, kurios ragina siekti įtraukties. Komisijos nariai Gentilonė. Italijoje žmonės su negale per du metus pamatė, kad jiems skirti fondai sumažėjo keliais milijonais eurų. Ką darysite, kad tie žmonės turėtų darbą, kad būtų užtikrintas jų užimtumas, tai raginimas jums, ponė Džentilonė. Svarbiausias veiksnys, kaip įtraukti žmonės į visuomenę, tai pasiūlyti jiems darbą. Okay, Ponios ir ponai, ačiū už klausimus. Ir dabar žodis ponui Dombrovskijui atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Visų pirma, apie žaliai susitarimą ir žalio kurso susitarimo teisinius aspektus. Iš tikrųjų, paskelbtas komunikatas tą temą yra politinis įsipareigojimas siekti 2050-ųjų tapti e, CO2 požiūrių neutralę erdvę, tačiau pagal žaliai susitarimą paskelbta, kad bus teikiamas klimato teisės akto pasiūlymas ir atsiras teisinės prievolės e, kylančios iš žalio kurso susitarimo. Ir tai sustiprins tą susitarimą. Toliau makroekonominio disbalanso procedūra. Ja jau naudojame, kad išspręstume klausimus, kurie buvo iškelti, užduoti ir būtent todėl, pavyzdžiui, Vokietija ir Niderlandai, jiems, toms dviem šalims yra taikoma makroekonomikos disbalanso procedūra, nes jos turi nemenka einamosios sąskaitos perteklių ir šių metų biudžetų samito e, kontekste abi šalis paskelbė apie e, stambius stimuliavimo priemonių paketus ir dabar, kai e, bendrai ekonomika lėtėja, Vokietija ir Niderlandai turi išnaudoti tą fiskalinę erdvę, kurios, kurią jos turi dėl neligybės. Tai yra Europos semestro dalis. Kaip prisimenate, praeitos kadencijos komisijoje kalbėjome apie tai ir akcentavome įtraukumą bei skurdo ir e, pajamų netoligumo mažinimą ir šalis, kuriuose yra didel, didelė neligybė, didelė masė neligybė, sulaukia rekomendacijų ją mažinti. Toliau, prieigos prie e, būsto klausimas. Mes iš tikrųjų tai laikome makroekonominio disbalanso elementu, nes Prisiminkime, kad pasaulinė finansų krizė prasidėjo nuo antrinio uh, e, būsto paskolų rinkos krizės. Tačiau taip pat tą klausimą traktuojame ir kaip socialinę problemą. Pavyzdžiui, per paskutinį Europos semestro procesą, e, kuomet akcent, e, kalb, komentavome valstybių investicijų prioritetus. Prieinamas būstas buvo įvardintas kaip vienas iš investavimo prioritetų keletui valstybių kitoje daugiametėje finansavimo programoje ir e, komisija yra toliau pasirengusi toliau dirbti šią temą e, fiskalinės taisyklės. Tai jau svarstėme ir šiuo metu peržiūrėme šešių pasiūlymų ir dviejų pasiūlymų rinkinį, pradėjome viešasias konsultacijas ir remsimės jomis tolesnėme darbe. Ačiū. Ponas Žentiloni. Ačiū. E, silpnosios pusės, kaip ponas Lambertas sakė, e, bus labai svarbiu elementu mūsų makroekonomikos e, disbalanso veiksnių analizėje. Nežiūrinti tai, kad priemonių teisinis, tų priemonių, kurias turime teisinis statusas yra nevienodas, kaip valis teisingai pakomentavo, e, tą klausimą iš dalies išspręs e, minėtas teisės akto projektas susijęs su žalio kurso pasiūlymu. Rekomendacijose tos valstybių, į tas valstybių skirtingas e, silpnasias vietas bus atsižvelgta, pavyzdžiui, ar, pernelik, ar nesirimama per nelik smarkiai iškastinių e, kurų ir ma į makroekonomikos disbalanso veiksnius jau atsižvelgiama mūsų rekomendacijose. Aš pasižymėjau komentarus dėl būsto, tai ypač dėl būtinybės uh, apsvarstyti e, interneto platformų klausimą. Ir manau, kad šiais metais tai bus vien, viena svarbiausių temų, kurias svarstysime. Tikėdamėsi, kad trečiadienį arba ketvirtadienį sulauksime, jau sulauksime pirmojo pasiūlymo iš e, EBPO dėl skaitmeninės e, interneto platformos. O dabar Norėčiau atsakyti poniai Donato jos klausimą itališkai. Jos pasisakymas atskleidė, kokia svarbi yra stabilumo ir augimo pakto peržiūra. Buvo ir yra. Ta peržiūra yra tikrai labai svarbi užduotis ne tik dėl to, kad yra iškilinė, bet pradėjome viešasias konsultacijas, siekdami parengti konkrečius pasiūlymus ir padaryti, po viešųjų konsultacijų etapo padaryti konkrečias išvadas. Du dalykai yra aiškus. Visų pirma, turime rasti tikamiausią priemonę, kad paskatintume viešojo sektoriaus investicijas. Antra, jei nebus E, palankių aplinkybių privataus sektoriaus finansavimui, jeigu nebus kofinansavimo iš valstybės, nepasieksime išsikeltų tikslų. O kalbant apie asmenį su negale, manau, kad komisijos narys Šmit atsakys į tą klausimą. Labai ačiū. Dėl būsto Manau, kad vicepirmininkas Dombrovskis jau paaiškino mūsų poziciją dėl būsto e, problemų. Šis klausimas turi būti įtrauktas į Europinį semestrą, nes jis susijęs su ekonominiais, socialiniais, e, konkurencingumo aspektas, tai yra labai plataus masto. Klausimas e, įsišaknyjęs į daugelį mūsų visuomenių valstybės narėse problemų E, kalbant apie skaitmenizavimą, galiu tik patvirtinti, kad su komisijos pirmininkė Vestager mes e, e, kartu sprendžiame socialinius skaitminės darbo tvarkės aspektus, taip pat aspektus susijusius su socialinėmis ir darbo sąlygomis. Ši problema labai svarbi, tikrai jos neignoruosime šioje diskusijoje, nepamiršime dėl neįgalumo pirmiausiai noriu pasakyti, kad ši komisija siekia užtikrinti vienodas sąlygas, sudaryti vienodas sąlygas visiems, visais lygmenimis ir tai taip pat pasakytina apie neįgaliuosius, ypač komisijos narys dalį dabar renks naują strategiją skirtą neįgaliųjų asmenų nediskriminavimui. Manau, kad uh, Galime numatyti e, specialią paramą jaunimui su negale. Garantijose jaunimui E, reikia numatyti specifines e, nuostatas įdarbinimo teisės aktuose, užtikrinant negalėsiams asmenys prieigą prie švietimo, nes darbo rinkos atskirtis e, labai glaudžiai susijusi taip pat ir su tuo, kad neįgalus asmenys dažnai neturi sąlygų įgyti pakankamai aukštos kvalifikacijos įgūdžių. Taip pat e, turime sudaryti kuo geresnės sąlygas valstybės narėse negalėsiams integruotis į darbo rinką. Tai yra dar viena priemonė, kurią turi pradėti gyveninti valstybės narės tam, kad e, darbdaviai ir verslas būtų skatinami įdarbinti daugiau neįgaliųjų. Ačiū ponui Šmitui. Dabar pradėsime ketvirtąjį klausimų atsakymų ratą. Pradėsime nuo EKR frakcijos narės ponios Rafalskos. Jums pusantros minutės. Pone pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai, e, socialinė Europa, permainų Europa, visiems e, teisinga Europa. E, tai yra tik tai e, garsų žodžiai, iki kurių gyvendinimo dar pakankamai mums toli. Aš tą sakau kaip Lenkijos atstovė, nes mums kyla nemažai nuogastavimų, kad prarasime ES biudžeto nemažą dalį finansavimą dėl teisės viršenybės aspektų ir mes tikrai norime, kad mus gazintų ir kitas šalis gazintų. Atrodo, kad e, stipri ir e, teisinga Europa gali likti tik svajonė, tačiau vis tik tai norėčiau pamastyti apie tai, kaip tų tikslų pasiekti. Kalbame apie skaitmeninės permainas, klimato kaitą ir kalbame apie tai, kad e, bendroji Europos ekonomika turi veikti e, sąžiningai, solidariai, e, taip pat būtina dėkti naujoves, e, stiprinti konkurencingumą, kaip visus šios aspektus suderinti. Ponui Šmitui klausimas. Kila didžiulė grėsmė susijusi su energetiniu skurdu, aš turiu menį žalį kursą. Ir uh, uh, siekius mažinti taršą ar uh, įgyvendinus taršos mažymo tikslus nekils grėsmė didesnio skurdo ir nekils grėsmė Europos ekonomikos konkurencingumui. Apsirūpinimas būstų ir e, socialinė lygybė apie tai jau buvo kalbama. Padėtis darbo rinkoje, kokie, e, kokios yra pagrindinės grėsmės ir e, e, kokie privalumai šitų pasiūlymų darbo rinkoje. Ponui Epingui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu užduoti klausimą komisijos nariui Dombrovskui dėl tvarumo. Mielas komisijos nariai, kaip suprantu, jūs aktyviai palaikote žaliai kursą ir investicijų planus susijusius su drastišku taršos mažinimu. Vis dėlto brandolinė energetika ir brandolių sintezės e, e, reaktoriai e, nėra minimi jūsų planuose. Noriu paklausti, kokia būtų jūsų kaip fiziko ir net galbūt brandolinio fiziko nuomonė apie brandolinę energetiką kaip svarbu ir tvarų energetinių permainų ir kovos su klimato kaita šaltinį. Pone Ferreira, GUE frakcijos vardu. Va, ačiū. E, visiems labas vakaras. Nepaisant įvairių socialinių politinių iššūkių, e, daugiausia dėmesio dabar skiriama susitarimui dėl daugiametės finansinės programos, tačiau teikiami pasiūlymai nieko bendro neturi su socialiniu teisingumu, tvariu vystimuose pažanga darbo teisės rytie, darbuotojai ir toliau išnaudojami, valstybinių institucijų įtaka mažėja, liberalizuojami strateginės tvarbos ekonomikos sektoriai, e, Portugalijos žmonės nusipelno gyventi geriau ir mūsų šalies konstitucija yra daug pažangesnė nei socialinių teisų. Ramstis mums nereikia e, praėjusio amžiaus nuostatas įgyventi ES lygmenį. Norime, kad mūsų žmonės e, būtų priversti elgetauti. Nuolat kalbama apie tai, kad reikia pasirūpinti planeta ir e, kad rūpestis planeta turėtų nustelbti ekonominius interesus, tačiau jūs manote, kad e, jūsų deklaruomų tikslų siekiant reikėtų atsisakyti visų institucijų infrastruktūrą, kitas rytis, e, kurios gauna europinį finansavimą e, ir tokiu būdu ar ES ketina imtis panašių veiksmų kaip Portugalijos valdžia siekiant didinti atlyginimus ir mažinti socialinę atskirtį. Pos Gusmau. Ačiū, ponia pirmininkė. E, komisijos atstovai ką tik apgailę stavo dėl to, kad e, šiuo metu E, kolektyvinių darbo sutarčių trūksta valstybėse narėse, tačiau komisija savo veiksmais tas kolektyvinio darbo sutartis ir naikino, e, ypač e, po krizės, kuomet buvo taikomas atitinkamas gelbėjimo priemonės atskiriose, atskiriose valstybėse narėse. Jeigu vertintume Portugalijai parengtas rekomendacijas, tai per pastaros 15 metų veiksmai buvo visiškai priešingi. Komisija tvirtina vis daugiau plačių žmonių tikslus socialinės politikos srityje, kitose srityse, tačiau teisingos pertvarkos fonde E, turėtų atsirasti sauglos politikai anksčiau numatytos lėšos, e, taip pat apie tą trilijoną eurų daug kalbama. Tačiau turint omenyje tą vis toliau daromą spaudimą tokiam šalims kaip Portugalija, kuri turėtų turėti biudžeto perviršių. E, kur mes gausime pinigų investicijoms dabartinėmis aplinkybėmis? Ačiū, kalbėsiu vokiškai, sako pirmininkė pažvelgiau į laikrodį ir dabar turime galimybę pagal procedūrą prašau žodžio užduoti skirų frakcijų atstovams ir dabar sažiningumo dėliai dar leisiu užduoti klausimus užsiregistravusiems anksčiau kolegoms, išgirsime atsakymus ir po to jau baigsime. Lifteris Nikolau ir Jelinė e, Fricau dar pasisakys, e, e, taigi jiems leisiu dabar užduoti klausimus, o daugiau jau nebeturime laiko. man susidaro įspūdis, kad tai, ką, apie ką jūs mums kalbate. E, <clears throat> yra susijęs su to, kaip išvengti busimos kapitalizmo krizės, nes jau esame pasimokę iš ankstesnių krizių, tol dabar jūs bandote perorientuoti ekonomiką į e, skaitmenizaciją, e, nukreipti ją naujų žaliojų kursų, e, tačiau šie veiksmai gali sąlygoti prarandamas darbo vietas, gali sunaikinti daugiau darbo vietų. Jeigu lignitas bus greikiai uždraustas, tai daug darbo vietų išnyks ir E, taip pat nukentės e, ir kitos įmonės, kurios naudoja, pavyzdžiui, Anglį. E, tokia kompanija Graikijos kaip Larko gali pasmarkiai nukentėti. Leiskite man tik užduoti klausimą. Štai yra mano klausimas. Kokia yra komisijos pozicija susijusi su viešo intereso apsaugą. Pone Fritson dabar užduos klausimą, po to komisijos nariai atsakys. Aš švediškai užduosiu savo klausimą. Aplinkos sauginės permainos gali būti tinkamai atspindėtos metinėje ekonomikos saugimo strategijoje ir Europinio semestro nuostatose. Manau, kad visuomenėje turime taip pat sudaryti jos nariams vienodas sąlygas, turėdami omenyje e, savo įsipareigojimus susijusius su klimato kaita. Aš taip pat noriu palankiai įvertinti nuorodas į socialinių teisų ramstį. Man kaip socialdemokratai labai svarbu, kad mūsų atspirties taškas kovoja su klimato kaita būtų sąžiningos permainos grindžiamos atskaitomybės, solidarumu tarp šalių, tarp atskirų žmonių. Jeigu norime užtikrinti, kad ne vienas neliktų nuo šalia, noriu, kad būtų siūlomos E, konkrečios priemonės ir e, aš nekantriai laukiu, kol grįžime prie socialinių teisų ramščio ir kol, e, kol valstybės narės grįž prie su juo susijusiu ambicingų planų įgyvendinimo. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Ačiū dabar žodis ponai Dombrovskijui atsakyti užduotus klausimus. Sure, uh, uh, members, uh, so let's... Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Visų pirma, uh, Dėl pirmo klausimo, dėl ryšio tarp ES biudžeto ir įstatymo viršenybės. Taip, tai yra Europos komisijos pasiūlymo dalis dėl daugiametės finansinės programos, kas yra siūloma, nes mes galvojame, kad įstatymo viršenybės principų laikymas jis yra esminis, kalbant apie valstybės narės ir tai reikia garantuoti, todėl siūlome nustatyti tokį ryšį. Dabar, aišku, eina kalba apie tai su kitomis teisės aktų lygybos institucijomis. Toliau keli parlamentarai teiravosi dėl ryšio tarp žaliojo kurso ir mūsų ekonomikos konkurencingumo, ekonomikos augimo. Yra atliktos studijos e, šiuo klausimu ir išvados yra tokios. Europos žalėsis kursas padės e, sukurs nuosaikiai pozityvų poveikį ekonomikai ir nuosaikiai pozityvų poveikį užimtumui. Aišku, problema yra tai, kad tas poveikis nebus to lygiai paskirstytas. Kai kurios darbo vietos pranyks, pavyzdžiui, angla, anglės kasyboje, tačiau žalioji ekonomika sukurs daug naujų darbo vietų, taigi mūsų darbas yra užtikrinti, kad sute, padėtumėm tiems žmonėms ir tiems regionams, kuriems padarys poveikį tas žaliasis kursas. Ir todėl perėčiau prie to klausimo, kuris buvo keltas dėl e, teisingos pertvarkos mechanizmo. Uh, Čia aš noriu pabrėžti, kad Dabar valstybės narės turės pateikti savo regioninės teisingos pertvarkos strategijas, kurių pagrindų jos galės uh, gauti finansavimo iš teisingos pertvarkos mechanizmo. Taigi vyks dialogas su valstybėmis narėmis ir jos renks teisingos pertvarkos strategijas. Konkretus dar klausimas buvo užduotas dėl brandolinės energetikos um, taksonomijai. Čia noriu pasakyti, kad aš mm, turiu fiziko išsilavinimą, ne brandolinės fizikos beje bet fizika, fizikos ir išsilavinimą turiu ir iš tikrųjų tai yra prieštaringos diskusijos, kontroversiškos diskusijos. Dabar yra pripažįstama, kad brandolinė energetika mm, gali vaidinti tam tikrą vaidmenį kaip mažai CO2 kūrenčių išlakų šaltinis, tačiau e, Tačiau viskas priklausys nuo tolesnių diskusijų. Thank you, Madam President. Pana Žentilionė. Sure have... Ačiū pirmininkė. Kalbant apie žalę transformaciją, bus aišku ir, ir rizikos, ir galimybių. Bus rizika dėl darbo vietų, dėl mūsų konkurencingumo išsaugimo. E, ir taip, istorijos pamokos mums rodo, kad tokios didžiulės transformacijos, toks versmas ar pertvarka turi, aišku, padarinių ir, kaip Valis dabar tik ką pasakė, galiausiai galėsime užtikrinti sąžiningą pusiausvyrą ir, pavyzdžiui, dėl klimato kaitos ir dėl konkurencingumo ir darbo vietų. Uh, mes e, užtikrinsime, kad pusiausvėra būtų pozityvi, galutinis rezultatas būtų pozityvus. Ir mes tikrai galėsime užtikrinti, kad, tai, kad galutinis rezultatas būtų pozityvus, jeigu turėsime dvi priemonės. Visų pirma, tai yra visas tas teisingos pertvarkos mechanizmas. O antra priemonė tai irgi būtų nauja priemonė, kuri leistų ginti mūsų ekonomikas, mūsų pramonę, ūkio šakas. Uh, E, jeigu mes ta, e, būtumėm lyderiai tarptautinėje arenoje ir apgintumėm savo ekonomikas nuo nevienodų veikimo sąlygų ir nuo veiklos iškelimo, tai vadinamo CO2 iškelimo e, reiškinio, jeigu būtų tas korekcijos prie sienos dėl CO2 iškelimo mechanizmas taikomas, tai mes galėtumėm tokiu būdu apsaugoti savo uh, lyderio poziciją šioje srityje. Kitas momentas. Mes paskelbėm didelius planus be finansavimo. Na, mes visi žinome, kad Europos biudžeto suma yra tokia, kuri nėra tokia, kokios visi norėtumėm, tačiau yra tvirti įsipareigojimai ir yra tikslinis priskirimas lėšų žaliajam kursui biudžete. Ir manau, visa ta patirtis su vadinamoju Junkerio planu mums parodė, kad yra tikrai konkrečiai įmanomas sverto poveikis. Ir mano požiūriu, Mm, šiuo atveju sverto poveikis bus daug didesnis ir esu tikras, kad turėsime pakankamai išteklių, kad galėtumėm tinkamai valdyti tą teisingą peršoką. Dabar ponas Šmit. Mm, ačiū labai trumpai. Teisinga pertvarka, teisinga Europa, manau, gali būti visiškai įmanoma, jeigu mes investuosime tvarų konkurencingumą ir technologijos mums suteikia naujų galimybių. Iš tikrųjų, jeigu mes būsime pasaulyje lyderiai naujųjų technologijų srityje,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 Aišku, jeigu norime sėkmingai dirbti, mes, norės, mes turėsime toliau į įgūdžius ir kvalifikacijas investuoti, kad žmonės iš tikrųjų turėtų tinkamą kvalifikaciją ir užimti tinkamas darbo vietas. Ir sąžininkai atlyginimai irgi dalis viso to proceso. Ir dabar dėl energetikos skurdo pigiausia energetika yra ta, kurios nesunaudoji. Tai investavimas į pastatų būsto sektorių, kad būtų mažai išlakų kuriama jau būtų būtų būdas prisidėti prie kovos su energetiniu skurdu. Dėl socialinio teisingumo ir darbo jėgos teisų, manau, mes turime gyveninti socialinių teisų ramsti. Būtent ten eina kalba apie socialinės ir darbo teises. Ir mes labai rimtai tai žiūrime. Aš manau, jūs tai tikrai pastebėsite ir rekomendacijose skirtose konkrečiai, konkrečioms valstybėms narėms. Todėl yra labai svarbu įgyveninti socialinį ramstį. Šmit. The... Ačiū, ponė Šmit po pirmojo keitimosi nuomonėmis pagal ekonominį dialogą šioje kadencijoje. Labai noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus, už atsakymus ir už klausimus. Iš užimtumo komiteto perspektyvos e, mane nudžiugino žinia apie tai, kad žmonės, kad kalbama apie žmonės, kurie gyvena užrybėje. Čia šiandien kalbama apie žmonės su negale. E, egzistuoja Junktinių tautų konvencija e, šiuo klausimu. Svarbu, kad mes neužmirštame ir E, benamių ES, kurie neturi balso ir neturi savo uh, interesų lobistinės organizacijos. Galbūt turėtume daugiau dėmesio skirti ir kitai uh, visuomenės paribėje gyvenančiai grupiai Romams. Tęsime keitimąsi nuomonėmis apie Europos semestrą vasario mėnesį per nacionalinių parlamentų savaitę, kurioje dalyvaus nacionalinių parlamento atstovai, bus kalbama apie vaiko garantiją, minimalų atlyginimą, įgūdžius ir darbo vietas. Ir mes užimtumo komiteto nariai stengsime atsižvelgti nacionalinių parlamentų uh, narių komentarus, kuomet e, bus svarstoma ataskaita apie Europos semestrą. Tuo šis posėdis baigiamas. Ačiū visiems ir linkiu jums visiems malonaus vakaro viso. Yeah. So just a message to the econ members. We just wait until our colleagues from Ekonomikos komiteto nariams žinia, palauksime, kol iš salės išeis užimtumo komiteto nariai ir perlysime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, jau šiek tiek vėluojame.